prie Kiniči e, pranešimo. Tai yra procesinės garantijos baudžiamosiose bylose įtariamiems kaltina, ar kaltinamiesiams vaikams. Taigi iš karto suteiksiu žodį pranešėjai. Prašom. Grazie. Ačiū pirmininkė komisarė Jurova. Visų pirma, norėčiau už konstruktyvų požiūrį į darbą padėkoti komisijai, šešėlinios pranešėjams Latvijai ir Luksemburgui, kurioms pirmininkaujant vyko dėrybos. Praėjo beveik metai nuo tada, kai man buvo suteikti dėrybiniai įgaliojimai, po to, kai lybė komitetas patvirtino šiandien aptariamą direktyvą. Viso to laiko tarpio darbo tikslas - teisės aktas, kuris pirmą kartą reglamentuos nepilnamečių bylų ypatumus europinių lygmenių ir suteiks e, bylose dalyvaujantiems nepilnamečiams aiškias garantijas. Prieš priemant galutinį sprendimą buvo organizuotos devynios sudėtingos trišalės dėrybos ir daugybė techninių sustikimų. Galutinis rezultatas vertintinas labai teigiamai ir tikiuosi, kad sulauks Europos parlamento paramos. Kasmet Europoje yra iškeliamos baudžiamos bylos daugiau nei vienam milijonui nepilnamečių. Tarp valstybių narių vis dar yra esminių skirtumų tarp teisminių sistemų, kaip yra elgiamasi su nepilnamečiai skirtingų procesų etapų metu. Direktyva yra skirta eliminuoti šiuos skirtumus. Joje, nors ir minimaliais reikalavimais, tačiau užtikrinančiais aukštą apsaugos lygį E, aiškiai apibrėžiamos įtariamų ar kaltinamų nepilnamečių teisės. Svarbiausias dalykas - nepilnamečių interesai. Šis principas yra įtvirtintas ir ES pagrindinių teisių hartijų 24 straipsnėje. Jis puikiai pažįstamas civilinėje ir administracinėje teisėje, o dabar bus įvėtas ir į baudžiamąją teisę. Ši direktyva yra vertinga, nes e, numato procedūrinės e, garantijas nepilnamečiams baudžiamųjų bylų metu, tokias pačias kaip ir pilnamečių atveju. Be to, pagal direktyvą bus būtina atsižvelgti ir į nepilnamečio situaciją ir tai, kad jam reikia ypatingos ir tinkamos apsaugos. E, Deja, šiandien dėl laiko trūkumo negalėsiu kalbėti apie atskirus direktyvos aspektus. Vis dėlto norėčiau pakalbėti apie direktyvos šeštą straipsnį, kuris reglamentuoja e, teisę į advokatą. Šis klausimas buvo aptartas ir dėrybų metu ir aš tik tai galiu pasidžiaugti kompromisu, E, kuriame yra aiškiai apibriešta atvejai, kada yra būtinas advokato buvimas, kad e, jis galėtų padėti e, teisiškai nepilnamečiui, kad būtų užtikrinta, kad laikomasi procesinių garantijų ir kad nepilnametis būtų supažindintas su pačia procedūra. Atsižvelgianti nusikaltimo e, sudėti, e, sunkumą, atvejo sudėtingumą ir priemonės, kurios galėtų būti patvirtintos, valstybės narės turėtų užtikrinti, kad nuo pat pirmųjų apklausų e, nepilnametis turėtų teisę į advokatą. Ypač tai pasakytina apie apklausas policijos nuovadose ir tais atvejais, kai yra ribojama nepilnamečio teisė. Kita svarbi nuostata yra ta, kad e, nepilnamečio atžvilgių galėtų būti atliktas nepriklausomas vertinimas, siekiant e, <clears throat> priimti sprendimus e, dėl galimų priemonių ir priemant nuosprendį. Dar norėčiau pabrėžti, kad labai svarbu apmokyti tuos, kurie dalyvauja su nepilnamečiai susijusiuose bylose. E, direktyva numato, kad policijos pareigūnai, prokurorai ar advokatai turėtų turėti specialų apmokymą, kad e, geriausiai galėtų užtikrinti nepilnamečio interesus. E, kitas svarbus dalykas yra įkalinimo bausmės. Tai turėtų būti taikoma tik tai ypatingais atvejais, kai kitos alternatyvios priemonės E, yra neįmanomas. Tačiau jeigu e, turi būti ribojama e, nepilnamečio teisė, neturi būti užkirstas kelias jo psichologiniam ar fiziniam vystimuisi. Be to, nereikėtų pamiršti, kad direktyvoje yra numatytas ir principas, kad nepilnamečiai turėtų būti laikomi atskirai Laikausi nuomonės, kad ši direktyva tikrai e, ženkliai prisidės prie teisingo nepilnamečių teismo modelio formavimo. Dėkuoju, dabar išklausysime komisijos atstovės ponios Jūrovos. Prašom. Visi tėvų. Taip, prašom, žodis jums. Ačiū pirmininkė, ponai ir ponios. E, jūs balsuosite dėl direktyvos dėl procedūrinių garantijų baudžiamosiuose bylose kaltinamiems arba įtariamiems vaikams teksto. Ši direktyva yra itin svarbi, nes suteikia konkrečias teisės vaikams baudžiamosiuose bylose ES ir numato bendrą vaikų apsaugą visais bylos nagrinėjimo etapais. Vaikai baudžiamosiuose bylose itin pažeidžiami dėl savo jauno amžiaus ir nebrandumo. Skaičiuojama, kad apie vienas milijonas vaikų kasmet turi reikalų su policija ar teismais. Tokiems vaikams reikia pačios didžiausios kiek įmanoma apsaugos. Ši direktyva svarbu žingsnis kuriant ES teisingumo erdvę. Šiandien ES baudžiamosiose bylose dalyvaujantiems vaikams numatomos labai skirtingas apsaugos lygis. Kai kuriais atvejais siūlomos apsaugos lygis yra mažesnis nei plačiai pripažinti tarptautiniai standartai. Patvirtinus direktyvą, ženkliai pagerės procedūrinės garantijos vaikams, kurie turi reikalų su baudžiamuoju teisingumu visoje ES visų bylų atžvilgių. Be to, direktyva prisidės prie efektyvaus teisingumo nepilnamečiams modelio sukūrimo Naujos taisyklės užtikrins vaikams teisės į nešališką teismą baudžiamosios bylos atveju. Jos taip pat neleis vaikams pakartotinai nusikalsti ir skatins jų socialinę integraciją. Norėčiau pasveikinti ir padėkoti parlamento pranešėjai poniai Kyničiai už jos įspūdingą darbą ir asmenį atsidavimą šiam klausimui. Tai leido po ilgų ir sunkių dėrybų susitarti dėl direktyvos. Ačiū Jums. Šių dėrybų rezultatas gerai suderintas tekstas, kuris įtvirtina pagrindinių teisių hartijos 24 straipsnio principą. Tai yra, kad vaiko interesai yra svarbiausi. Kiekvieną kartą vaiką sulaikius sunkiose ir sudėtingose bylose jam bus paskirtas advokatas laisvės atimimas negali būti taikoma kaip sankcija, nebent vaikui yra paskirtas advokatas, kuris gina bent teismo posėdžiuose. Vaikai gali pasinaudoti ir kitomis procedūromis garantijomis, kaip pavyzdžiui tėvų ar kitų atitinkamų asmenų buvimas. Vaikai turi teisę į privatumą, įskaitant ir teisę į neviešus teismo posėdžius. Be to, vaikai turės teisę į asmeninį vertinimą, siekiant užtikrinti, kad yra paisoma jų specifinių poreikių susijusių su apsauga, švietimu ir socialinė integracija. Galiausiai komisija džiaugiasi tuo, kad direktyva numato atskirą vaikų ir suaugusių laikymą policijos areštinėse ir iki teisminio sulaikymo įstaigose, nebent tai prieštarautų vaiko interesams. Direktyva bus pasiūstas stiprus signalas, kad ES rūpinasi baudžiamon atsakomybėn patrauktais pačiais pažydžiamiausiais asmenimis vaikais. Taigi raginu visus balsuoti už šią direktyvą. Dėkoju. Ačiū. Pradėsime nuo frakcijos savo, ponas Čekija PP vardu pusantros minutės. Dėkoju, ponė pirmininkė. Pirmiausia, noriu pasveikinti ponę Kiničiai už atliktą darbą ir už puikų bendradarbiavimą. EPP vardu galėčiau pasakyti, jog džiaugiuosi, kad turime tokią direktyvą, kuri padeda ir parlamentui, ir valstybėms narėms. Tarybų metu, man atrodo, svarbu pasiekti, kad direktyva būtų matoma ir nesunkiai perkeliama. Man atrodo, mums nesunku buvo tai padaryti ir rytoj galėsime balsuoti už tą tekstą, kur numatyti visi reikiami saugikliai. Mums buvo svarbu turėti tokį teisinį dokumentą, kuris atitinka realybę. Vienas kritinis dalykas darybų metu buvo teisė į advokatą. Bendrai Tai yra primtina kaip principas, Tad, nes vaikas, vaik, vaikui turi padėti advokatas arba turi dalyvauti apklausoj suaugusiai asmenys, tačiau kartais tai nėra naudinga, kartais tai yra visiškai nenaudinga vaikui, jeigu tą teisės normą taikytume aklai. E, įkalinimo bausmės turėtų būti skiriamos tik kraštutiniu paskutiniu atveju ir vaikai turėtų būti laikomi tokiuose įstaigose atskirai nuo suaugusių. Baudžiamoji procedūra stigmatizuoja vaiką ir apsunkina jo integraciją ateityje į visuomenę. Tad turime suprasti tai, įgyven, siūlindami gyveninti šį teisės aktą. Aš tikiuosi, kad ši direktyva padės pasiekti svarbiausių tikslų. Ačiū. Švodis Lopes Agilė, socialdemokratų frakcijos vardu. Dėkoju, ponė pirmininkė, ponė komisarė. Šiandien e, su, vyks, nes netrukus turėsime pirmąjį svarstymą labai svarbaus dokumento. Mes kalbame apie garantijas baudžiamosiuose bylose įtariamiems ar kaltinant įtariamiems vaikams. Tai sudaro 12 procentų visų įtariamų asmenų, kurių atveju pradėtos yra teisminės procedūros. Mūsų parlamentas turėtų e, atidžiai nagrinėti šį klausimą. Būtina, kad būtų individualiai sprendžiamos tos bylos, kad vaikai sulauktų pagalbos, e, kad jiems padėtų advokatas, būtina, kad e, procedūrų metu jie turėtų savo globėjus ar E, tėvų pareigų turėtojus kartu su savim. Mes turime užtikrinti, kad bus atliktas medicininis patikrinimas nepilnamečių, kuriems pradedamos tokio paudžio procedūros. Būtina žengti pirmin. 82 straipsnio e, ribose, kur kalbama apie procedūrų garantijas. E, proporcingumas yra vienas iš svarbiausių aspektų ir vienas svarbiausių poreikių. Svarbu šių aspektų nepamiršti. Jeigu esate atsakingas už kitą žmogų, tačiau tai nenumatyta teisinė tvarka, tai tuomet esate tiesiog tironas. Štai ir viskas, ponas Džambatski. Ačiū, pane pirmininkė, komisarė, gerbiami kolegos, norėčiau pasveikinti ponę Kiničį ir visus šešėlinius pranešėjus dirbusius prie šios temos. O tema tikrai labai svarbi, kadangi Europos Sąjungoje labai daug skirtumų tarp to, kas yra taikoma mūsų aptariamoje srityje. Milijonas vaikų kasmet susiduria su uh, policija, su uh, E, nepilnamečių e, teismais ar, ar, ar atitinkamų institucijų atstovais. Tad turime labai aiškiai išnagrinėti teisinės spragas egzistuojančias e, teisinėse sistemose ir turime kurti europinius standartus, užtikrinant vaiko teisės baudžiamosiuose bylose. Būtina, kad būtų uh, numatytos aiškios priemonės susijusios su vaikais, e, su garantijų užtikrinimu jiems tariamiems, kai jie tariami ar kaltinami baudžiausiuose bylise. Dėkoju. Pone Grįžbek. Gerbiama pirmininkė komisijos nario kolegos, demokratija ir teisės vals, teisinės vals, teisinė valstybė yra šiuo metu puolamos. Ir būtent tuo metu labai svarbu susitarti absoliučiai rimtai dėl šios direktyvos. Tuo labiau, kad ši direktyva yra skirta labiausiai pažeidžiamiems, tai yra vaikams. Nepamirškime e, to, ką dabar norėčiau priminti, kad vaikai yra būsimieji suaugę ir būtent jie bus mūsų ateitis. Taigi dabar, jeigu jie tekste atsiranda kaip prioritetai, yra labai e, geras naujas dalykas, Ir labai svarbu čia yra dirbti mūsų ateities apsaugos labai. Taip pat norėčiau pasidžiaugti e, labai intensyviu ir e, aktyviu Katerina Šiničių darbu. E, dėkoju jai už ilgą darbą ir pasiek, kelių mėnesių darbą ir už pasiektą e, susitikimą, tiksliau sustarimą dėl procesinių garantijų, kurios labai svarbios čia yra. Tai yra labai svarbu, nes nepaisant pagrindinių teisų, tarptautinių susitarimų. E, teisės saugos sistema ne visada yra pritaikyta jaunimo ir vaikų e, atvejams, nes štai pavyzdžiui apklausos metu, ne, apklausų metu nebūtinai atsižvelgiama yra į pažeidžiamumą psichikos vaikų ir jaunimo. Ir ne visada teisingumas atsižvelgia į jų jauną amžių netaip teisingumas e, nešališkai ir vienodai visus traktuoja. Na, o direktyvoje yra numatomos jų teisės būti informuotams, įvertinta, numatyta įvertinti galimybę jų e, psichologinės brandos ir mums dabar dar trečiajai daliai reikia pabaigti, reikėtų užbaigti e, teisinės pagalbos skyrių. Ačiū dabar žodis poniai Lambert nuo Žaliųjų frakcijos. Prašom. Ačiū pirmininkė ir aš norėčiau padėkoti pranešėjai dėl direktyvos. E, dėrybose mūsų pozicija buvo labai aiški ir e, mūsų dėka e, išimčių taikymas yra labai ribotas. Ir nors taryba siekė daug lankstesnio teksto. E, dauguma kolegų sako, kad e, na, galime tik tai pasidžiaugti pasiektų rezultatų. E, greičiausiai pats sudėtingiausias dalykas yra teisės į advokatą užtikrinimas. Mano kolegoms vis dar kyla klausimų dėl šešto straipsnio šeštos dalies kyla klausimas, kaip ten esanti nuostata bus įgyvendinta nacionalinėje teisėje ir praktikoje. Bendrai laikomės nuomonės, kad šis direktyva yra puikus teisės aktas, kuris sustiprins vaikų teisų taikymą visoje Europos Sąjungoje. Ačiū dabar žodis ponui Baten. Jungtinė karalystė nepritars e, direktyvai dėl kelių priežasčių. Visų pirma, mes e, E, turime jau savo nacionalinėje teisėje panašias nuostatas, o kitas dalykas, kad mes neprivalome tokio pobūdžio direktyvos įgyvendinti. Pavyzdžiui, vaikams dabar yra suteikta teisė turėti advokatą. E, vaikai, kurie yra laikomi areštinėse, laikomi atskirai nuo suaugusių, taip pat jie turi teisę, kad juos aplankytų tėvai. Tačiau man, mums kyla klausimas, jeigu yra valstybių narių e, teisinės sistemos nenumato dabar tokių e, elementų, e, elementarių saugiklių, kaip jos galėtų būti prilyginamos kaip lygiomis toms, kurios dabar, sakykime, tokias apsaugos priemonės jau turi. Džiugu, kad ES tvirtina E, principus ES lygmenių, kurie jau yra įtraukti į Europos jungtinės karalystės sistemą. Ponas Liuvaton, ačiū, ponė pirmininkė. Manau, kad baudžiamasis teisingumas turėtų būti valstybių narių kompetencijos sritis. Būtent dėl to aš nepritariu šiam direktyvos siūlymui, kai norima įdėkti europinės garantijas vaikams, kurie persikėjami baudžiamai tvarka. ES bet kuriuo atveju nesugeba numatyti aiškių garantijų jas gyveninti. Šeštame straipsnėje direktyvos siūlyme yra numatyta, kad vaikai turi teisę naudotis advokato E, paslaugomis, tačiau tos teisės atsisakoma, kai e, atsižvelgiant į aplinkybės advokato buvimas būtų neproporcinga priemonė. 12 straipsnė vaikai gali būti sulaikyti atskirai nuo suaugusių, tačiau čia pat pritaikoma išimtis, kai praktiškai neįmanoma to užtikrinti, tai gali būti neįveninta. Europą jau sužlugdė Prancūzijos žemės ūkį ir pramonė, išdraskė mūsų sienas, rezultatų šiandien matome kaliai tegu jau dabar teikėsi nesikišti mūsų baudžiamąją teisę, kad numatydama tokio pobūdžio super vidutinės garantijas neišdraskytų ir likusios mūsų teisinės sistemos. Ačiū. Pone Metzola, prašau. Senżom dan id-diskors fil-qasir, e kif qalu l-kollegi dan ma kienx proċess faċli. ta' ħarsien għal tfal li jkunu akkużati jew suspettati li wettqu xi reat. Dan hu każ Mums būtina turėti tokią direktyvą susijusią su garantijomis vaikams, kai vaikai yra tariami ir kaltinami. Tai yra labai kompleksiškas dalykas, būtina užtikrinti, kad vaikai sulauktų apsaugos mūsų visuomenėje. Dėl to, man atrodo, yra būtina, kad vaikų teisės būtų ginamos, nes svarbu, kad jie žinotų savo teisės ir kad jie žinotų, kuriomis iš juos jie gali naudotis. Uh, Svarbu, kad vaikai nebūtų izoliuoti teisinėje sistemoje, nes labai dažnai e, siekiame, kad vaikai galėtų sulaukti apsaugos, tačiau taip pat svarbu nepamiršti ir to, kad vaikai gali būti sulaikyti e, ir apklausai, tačiau vaikai, su vaikais turi būti elgiamasi kaip su vaikais. Tai ir yra svarbu e, tos, ta, ta apsauga jiems reikalinga. Direktyva atspindi nacionalinės teisės tradicijas, Europos teisės tradicijas. Mes norime Europos teisės ir tai yra puiku. Ponas Manmikins, prašau. Uh, uh, Ačiū pirmininkė, komisarė, gerbiami kolegos. Yra atveju, kai e, maži vaikai padaro labai baisių nusikaltimų, ne šiuo atveju nekalbu apie vandalizmą, bet apie žmogžudystės, prievartavimus taip toliau. Šims, šims vaikams vis dėlto turėtų būti taikomos ypatingos apsaugos priemonės. Sakykime, jeigu vaikai padarė nusikaltimą būdami nepilnamečiais, netgi kai jie sulaukia 21 metų amžiaus jiems turėtų būti vis dėlto taikom, būti taikomos šios direktyvos nuostatos. Tačiau, kai e, kalba eina apie e, tokius e, vaikus, dirbantis su jais turėtų būti tinkamai apmokyti, kad galėtų tinkamai vertinti kiekvieną baudžiamojo proceso etapą. Kalbant apie policijos e, pareigūnus. E, jie dažnai apmokomi, kaip bendrauti su vaikais, su šeimos nariais. E, ir mūsų visuomenė turi užtikrinti pagrindinę teisę visiems į sąžiningą ir nešališką teismą. Ačiū dabar žodis poniai Zaborska. Dėkoju pirmininkė, gerbama komisarė, gerbami kolegos. Keista, kad ES nėra apibrieštas, kas yra sąžiningas ir teisingas teismas vaikams. Ir dėl tos priežasties matome, kad yra spragų mūsų teisminėse sistemose. Girdėjome, kad 12 procentų visų kaltinamųjų yra vaikai. Jiems turi padėti advokatai, ne tik tai teismo posėdžiuose, taip pat, tačiau taip pat ir policijos nuovado, nuovadose vykdomose apklausose. Vaikai negali tapti sudėtingo teisminio proceso aukomis. Sveikinu komisijos pateiktą pasiūlymą, tai yra priemonė e, teisingumui sustiprinti. Taip pat norėčiau pasveikinti pranešėją už dėtas pastangas, e, siekiant užtikrinti, kad e, vaikai, kurie yra įtariami arba kaltinami baudžiamosiose bylose, būtų saugomi tam tikrų apsaugos priemonių, tačiau tai neturėtų turėti įtakos baudžiamajam procesui. Pone Ward. Aš sveikinu Katerinos parengtą pranešimą. Aš e, dirbau su ją e, atitinkamoje parlamento darbo grupėje. E, vaikai turi turėti teisę dalyvauti baudžiamoje baudžiamame procese, suprasti, kas vyksta ir turėti teisę į sąžiningą teismą. E, teisingumas yra vykdomas per e, teis, baudžiamąjį procesą, tačiau vaikai yra labai pažydžiami ir į tai reikia atsižvelgti. E, džiugu, kad pranešime kalbam apie tai, kad visą laiką reikia pasiti vaiko interesų. Esu švietimo ir kultūros komiteto narė ir noriu akcentuoti prevencijos ir socialinės integracijos vaidmenį. Taigi daugiau dėmesio turėtų būti e, skirta neformaliam mokymui, e, dalyvavimui sporto renginiuose, socialiniai integracijai vaikų, kurių, e, kurie turėjo reikalų su teisingumu. Tai itin pasakytina apie tuos jaunuolius, kurie iškrito iš privalomos mokymo sistemos. Ačiū. Pony Ward. Dabar spontaniškų pasisakymų procedūra. Ponas Pospišil, prašau. Tikiuosi, kad teisingai ištariau, ponas Pospišil. Dėkoju, ponė pirmininkė. Aš esu žinomas dėl to, kai buvau teisingumo ministras, nuo latos pasisakiau už baudžiamųjų teisių suderinimą Europos arešto ordelio srityje ir nuolatos pasisakiau už teisę vaikams pažeidusiems įstatymą e, numatyti tam tikras teisės. Europos komisija, ko gero, pastebėjo, kad Čekijos Respublikoje vyko diskusija šiuo klausimu ir buvo diskutuojama dėl to, kaip apsaugoti vaiko privatumą tuo atveju, jeigu vaikas padarė labai rimtą pažeidimą. Kitaip tariant, Čekijos Respublika nenori sulaukti tokios situacijos, kad vaikai, sus, vaikai e, turi likti anonimiški. Ir manau, kad tiesiog ta apreptis kol kas yra pernelyg didelė. Ačiū. Dėkoju. Daugiau nei milijonas vaikų susiduria su teisingumu, tačiau tik šešiose šalyse e, yra numatytos specialios teisingumo struktūros dirbančios su vaikais. Būtina, kad vaikams būtų užtikrinamas teisingas teismo procesas, kad būtų užtikrinamos jų teisės, kaip tai yra pasakyta Junktinių tautų konvencijoje. Tai reiškia, kad teisėjai turi būti puikiai pasirengę, turi būti pasirengę ir gynybos advokatai. Kiekviena šalis turi padėti vaikui suteikdama advokatą ir teisinę pagalbą, kad būtų galima vaikus tinkamai apsaugoti, o ne sukurti naują Oliverių Twistų kartą, kai, apie kurią 1838 metais rašė um, Čarlas Dikensas. Kolega Polčiak, prašau. Ačiū, ponia pirmininkė, už suteiktą žodį. Aš taip pat noriu paremti šį direktyvos projektą ir pranešimo projektą. Man atrodo, yra labai svarbu, kad būtų užtikrindamas geras balansas šioje procedūroje, turi būti užtikrinamos vaiko teisės. Ir kad vaikas nepatirtų nepatogumų dėl to, kad yra jaunas, nesubrendęs. Europos Sąjungoje bus numatytos vienodos teisės nuotošių srityje, ar to pakaks. Ponas Pospišil kalbėjo apie tai prieš tai, svarbu, kad tai būtų gyvendinta. Daug žmonių, kuriuos palėtė nusikalstamumas ir kai ta, tos nusikaltimus įvykdė vaikai, um, norėjau, kad procesas būtų viešas. Tačiau kai kurie teisės aktai gali pasirodyti netokie uh, e, lengvai išsprendžiami. Dabar Pone Jūrovai, suteiksime žodį Europos komisijos vardu. Uh, uh, Ačiū kolegos už diskusiją. Aš galiu tik tai apibendrinti, kad uh, ši direktyva iš tiesų prisidės prie įtariamų ir kaltinamųjų teisių užtikrinimo, nes sukūrėm, um, parengiami minimalūs reikalavimai kaip turėtų būti užtikrinama teisė į e, sąžiningą teismą. E, kai kuriuose valstybėse narėse e, dar tokia teisė nėra užtikrinta, todėl reikalingos tos harmonizuotos taisyklės. Pasiūlyme yra kalbama apie pažeidžiamiausiams asmenims vaikams skirtas apsaugos garantijas. Jūs žinote, kad visai neseniai buvo patvirtinta direktyva dėl nekaltumo prezumcijos Taip pat e, e, dar turės būti patvirtinta ši direktyva ir direktyva dėl teisinės pagalbos. Kuo naudingas yra šis pasiūlymas? Yra naudingas tuo, kad yra numatomos priemonės e, skirtos užtikrinti geriausius e, užtikrinti e, vaiko interesus. E, visuomenė turi e, nubausti vaiką, kuris nusikalto, tačiau neturi užkirsti kelio jam pradėti gyvenimą iš naujo, nes tai yra taip pat naudinga ir visai visuomeniai. Ačiū dabar žodis pranešėjai, kuri baigs diskusijas. Ačiū, ačiū pirmininkė. Ačiū kolegoms už pasisakymus, ačiū už tai, kad vertinate pasiektą darbą. Tikiuosi, kad e, paremsite šį pranešimą e, rytoj. Ačiū komisariai Jurova, tai, ką jūs padarėte dėl direktyvos, e, dėrybų metu ir tai, ką jūs pasakėte šiandieną. Rytoj mes balsuosime dėl direktyvos kuri reglamentuoja apsaugos priemonės vaikams, kurie yra įtariami ir kaltinami baudžiosiuose bylose. Tai bus teisės aktas, kuris kartu su kitais um, reglamentuos procedūrinės teisės. Tai bus teisė, kurios tikslas yra sumažinti atotrukius tarp valstybių narių teisinių sistemų. Um, būtent e, siekiant suderinti e, procesinius dalykus e, susijusius su vaikais. Vaikų teisės turėtų būti saugomos visais atvejais. Pabaigai norėčiau pirmininkę paminėti vieną asmeninį dalyką. Šiais e, metais švenčiu 20 metų e, savo darbo su nepilnamečiais ir tikrai džiaugiuosi, kad man teko garbė parengti pranešimą dėl šios direktyvos, e, kurioje kalbama apie teisingą teismą nepilnamečiams ES. Dėkoju.